Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Labas rytas, kolegos. Pradėkime posėdį. Tiksliau tariant, tęskime vakar, vakar pradėtą darbą. Ir šios dienos pirmas darbo atvarkės klausimas yra septintas. Tai yra šiltnamio efektą sukeliančiųjų dujų išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės kiekio įtraukimo į klimato kaitos ir energetikos politikos strategiją ir iš karto žodį suteikiu ponui Norbert Lins. Ačiū, ponė. Pirmininkė, dėkuoju, kad šitą pranešimą ir pakeitimus aptarnėjame šiandien. Aš parengiau pranešimo projektą, gavau 50 pakeitimų siūlymų Aš juos peržiūrėjau ir juos suformulavau remdamasi 277 pakeitimais. Žinoma, reikėjo sutelkti dėmesį į tas rytis, dėl kurių buvo pateikta daugiausia pakeitimų siūlymų. Aš trumpai paminėsiu svarbiausius. Pagrindinė tema buvo tai e, referencinių e, nuostatų nustatymas susijusių su miškininkystė. Taigi visa ta apskaita, taip pat referenciniai laikotarpiai, kaip turėtų būti ir kada vykdoma peržiūra, kokį vaidmenį vaidintų uh, komisija, valstybės narės ir taip pat reikėjo atsakyti į klausimą dėl CAP, tai yra dėl maksimalių ribų. Ir jeigu dar suskirstytume tas temas į potemius, tai ko gero dėl peržiūros reikėtų pasakyti, kad yra siūloma komisijai tik tai priskirti techninį paramos vaidmenį, e, taip išryškinti techninio miškininkystės komiteto vaidmenį, taip pat yra siūloma valstybėms narėms suteikti daugiau galių įkurti pakomisius ir bendradarbiauti su komisija tiesiog mišriomis bendradarbiavimo formomis ir, ir sakoma, Pavyzdžiui, kad tol, kol miškai yra kertami, tol reikėtų šitos procesus vertinti neigiamai, o jeigu miškai yra atsodinami, tai tuomet reikėtų jau situaciją vertinti palankiai ir taip pat daryti kreditų užskaitą. Dėl referencinio laikotarpio pasiūlymai taip pat skiriasi nuo 90 metų iki 2009 metų laikotarpį vieni siūlau, kiti siūlo nuo 20 tūkstančių, 2000 iki 2010, kiti siūlo iki 2017 metų šitą laikotarpį pratesti viena grupė siūlo apskritai nenumatyti apskritai jokių referencinių laikotarpių, siekiant įtraukti miškininkystę į šitą apskaitos sistemą. Ar CAP e turėtų būti numatomi ar ne. Nuomonės taipogi skiriasi dėl to, kiek procentų bendrų taršalų e, apimties reikėtų numatyti miškininkystės sektoriui. Komisija pasiūlė 7 procentus, tačiau pasiūlymuose yra siūloma padidinti šitą procentą tam tikroms medienos rūšims Kai kurie siūlo nustatyti 3,5 procentų normą. Kai kurie, tai yra didelė grupė siūlytojų, siūlo imtis politinių priemonių siekiant įtraukti miškininkystę į teršalų mažinimo apskaitą. Taigi kol kas pasiūlymuose iš, tebėra ryškus didžiuliai skirtumai ir aš siekdamas suformuluoti ir pasiūlyti kompromisus savo pranešime. Šiuo metu renkuosi tam tikrą vidurio kelią. Kita svarbi tema - kaip vertinti e, miškininkystės e, gaminius Tam yra numatyta visiškai atskira medienos kategorija. Komisijos pasiūlyme yra ypatingas dėmesys skiriamas medienos atskiroms rūšims ir čia bandoma išryškinti jų ypatingą vaidmenį. Kitas dalykas - žemės ūkio naudmenų paskirties žemė. Pasiūlymuose teikiam, teikiamos idėjos, kaip įvertinti jau įgyvendintas e, e, aplinkosauginės priemonės. Turint omenyje LULU CF ir tai yra viena iš esminių temų, kalbant apie žemės ūkį. Kitas dalykas e, pelkitos vietovės, ar jas reikėtų įtraukti į tą E, naštos pasiskirstimo sistemą ar ne. Kai kas siūlė privalomai įtraukti pelkėtas vietovės, kadangi jos atsispindi LULUCF ir kiti siūlė, kad apskritai nereikėtų įtraukti šitų teritorijų paskirstintant tolygiai naštą. Taigi reikėtų atsižvelgti į šitą punktą. Ir dar vienas potėmis yra susijęs su peržiūra, su reglamento peržiūra. Tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ir čia šioje srityje reikia susijęti reglamentą su mm, dėl naštos paskirstimo ir su mūsų aptariamuoju reglamentu. Tiesiog reikia išspręsti klausimą, kaip pirmą kartą įvertinant Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą, atsižvelgti į LULUCF ir kaip atsižvelgti į reglamentą dėl naštos tolygaus paskirstimo. Taigi labai svarbu bus surasti visiems tinkamą sprendimą. Žinoma, tai turės atsispindėti ir mūsų parlamento diskusijoje, ir Debrandi pranešime. Taigi tiek mano minčių ir aš laukiu kolegų iš šešėlinių pranešėjų pasisakymų. To... Ačiū. Toliau suteiksime žodį. Šešėliniams pranešėjams pirmiausia SND frakcijos atstovas, prašau. Branan. Ačiū. Buvo pabrėžti pagrindiniai skirtumai Ir, bet yra labai daug dalykų, dėl kurių sutarėma. Taigi nereikėtų jų susitelkti vien dėl ties skirtumais. Manau, kad šis klausimas yra susijęs su nustatytų laikotarpiu. Apskaitos laikotarpiu. Ir tas apskaitos laikotarpis e, vertas atskiro nagrinėjimo. Ir nežinau, kaip būtų galima visą tai pristatyti taip, kad suprastų paprasti žmonės. Ir sakyčiau, pateikčiau tokį pasiū, pa, palyginimą. Jeigu, pavyzdžiui, nutartumėte laikytis dietos dėl svorio mažinimo, tai ir vienintelis pasirinkimas būtų laikytis dietos ir e, palyginti tą svorį po dietos su dabartiniu svoriu ar ankstesniu svoriu, juk nėra jokios prasmės laikytis dietos ir ją lyginti su savo svoriu, kuris bus po šešių mėnesių. Na, tokiu būdu galima įsigalvoti, bet ką aš nesakau, kad e, valstybės narės apgaudinės e, viena kitą, bet jeigu mes tą dietą e, lyginsime tą svorį su būsimuoju laikotarpiu, tai per tą laiką galima labai daug priaukti svorio, o po to e, lyginti save su ta kita situacija. Taigi nėra jokios prasmės taip elgtis. Ir man kelia nerima štai kas, jeigu mes tą referencinę datą nustatysime ateityje, tai gali nutikti taip, kad šalis gali nutarti per tą e, laikotarpį atitinkamai elgtis, kad palygintų savo rezultatus su tuo būsimojo laikotarpiu. Bet tas referencinis laikotarpis turi būti laikotarpis praeitie, ne ateityje. Priešingo atveju gali atsirasti įvairių problemų. Ir kitas dalykas, kurį vertėtų savo priminti, tai kad komisija pateikė pasiūlymą dėl apskaitos proceso nustatymo, kad galėtume palyginti savo situaciją miškininkystės rytėje visoje Europoje ir kad turėtume tokį rodiklį, į kurį galėtume visi lygiuotis ir lyginti situaciją. Ir jeigu šalis kerta daug medžių. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalys, jų resursai yra labai e, dideli, bet jeigu bus iškertama daugiau negu kiekvienais metais e, e, išauginama miškų, tuomet atsirastų susirūpinimą keliančių dalykų. Bet jeigu būtų kalbama apie 85, apie 85 procentus nuo metinio padidėjimo, tai nėra būtinai geras dalykas ir reikėtų užduoti savo tokį klausimą, kas paprastai daroma su tą medieną, nukirsta mediena. Nes jeigu ta mediena yra sudeginama, kad būtų pagaminama energija, tai reikėtų užduoti kitų klausimų. Bet jeigu pasitelkiama bioekonomika ir pasinaudojama to, kas jau yra, tai tai yra geras dalykas ir kai kurios šalys naudojasi tik 5 ar 10 procentų nuo kasmetinio padidėjimo. Kodėl naudoti daugiau? Taigi mes kalbame apie apskaitos sistemą, kuri mums visiems leidžia palyginti situaciją savo šalyje su situacija kitose šalyse. Ir tuomet galima užduoti klausimą, jeigu labai daug medienos sunaudojama, tai kam ji sunaudojama? Ir štai čia iškyla klausimas, ar ta mediena tinkamai sunaudojama ar ne, bet ne apskritai medienos naudojimas. Ačiū. Toliau EKR frakcijos atstovai ponia Višnievska. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Diskutuodami labai dažnai minime, kad turime elgtis taip kad būtų naudinga visam pasauliui. Jeigu norime, kad mūsų veiksmai būtų e, naudingi, kad galėtume sumažinti anglės dioksido kiekį atmosferoje, tai turime atsižvelgti į pasaulinį kontekstą. Žinome, kad Europos Sąjunga yra atsakinga tik už 10 procentų pasaulinių CO2 emisijų. Ir šiuo metu mes remiamės Paryžiuje, Paryžiaus susitarimais. O taip yra dėl vienos priežasties. Mes į galutinį dokumento projektą neįtraukėme anglės dioksido mažinimo. Todėl, o tai yra pagrindinis veiksnys siekiant sumažinti CO2 atmosferoje. Paryžiaus susitarime kalbama apie emisijų neutralumą, kitaip sakant, pusiausvyrą tarp emisijų ir sugerimo priemonių. O miškai paprastai surenka CO2. Todėl atsižvelgdami į Paryžiaus susitarimą turime skatinti tokią politiką, kuri padėtų e, plėtoti miškų politiką. Deja, Europos komisijos pateiktame pasiūlyme, kai dėl LUCF kalbama apie visai kitus dalykus, e, kolegos Lins pranešime dedamos tam tikros pastangos, bet aš siūlyčiau padaryti dar daugiau. Manau, kad reikėtų atsižvelgti tas pastangas, kurios yra susijusios su miškų valdymu. Turėtume prisiminti tam tikrą praktiką, kuri gali duoti gerų aplinkosauginių rezultatų. Todėl manyčiau, kad turėtume atsisakyti tų 3,5 procentų ribos dėl pastangų įtraukimo ir turėtume padidinti ribas, atsižvelgdami į LULUCF ir aš, kai dėl 492 milijonų miškininkystės sektorius atlieka labai svarbu vaidmenį tokiuose šalyse kaip Lenkija. Lenkija yra išskirtinė šiuo atžvilgiu dėl to, kad didžioji dauguma miškų priklauso valstybei. Dauguma miškų yra valstybės nuosavybė. Tai yra didelė valstybinė įmonė, kuri gali lengvai įdėkti gerąją patirtį visoje Lenkijos teritorijoje. Daugelįje ES valstybių narių miškai e, priklauso įvairiems savininkams. Todėl tose valstybėse narise yra sunkiau įgyvendinti šias priemonės, bet Lenkijoje yra didelis potencialas. Todėl aš tikiuosi, kad bus įvertinta tokia teigiama situacija Lenkijoje. Dar norėtųsi geresnės sanglodos tarp ES ir pasaulinės politikos kad atsirastų instituciniai pusiausvyra. Taigi Europos komisija negali diktuoti referencinių lygių, kai kalbame apie miškų valdymą. Europ komisijos vaidmuo turėtų apsiriboti tik techninę pagalbą, metodinę pagalbą, O valstybės narės turėtų prisimti daugiau atsakomybės, atsižvelgdamos į konkrečią savo šalies situaciją, kaip pavyzdžiui Lenkijoje, kaip jau minėjau, miškai yra valstybės nuosavybė. Na, o tie referenciniai lygiai turėtų remtis tiksliais naujausiais duomenimis. Taigi turėtume nustatyti referencinius lygius, atsižvelgdami į dabartinės tendencijas ir realią situaciją ir nereikėtų remti statistiniais istoriniais duomenimis. Naudojant miškus reikia turėti galvoje e, tikrąjį gamtinį potencialą. Ačiū. Ačiū. Toliau Alde. Frakcijos atstovas, ponas Torbalds. Ačiū pirmininkė. Leiskite padėkoti pranešėjui ir kolegoms, kad jie bendromis jėgomis parengė labai daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Tikrai procesas yra sudėtingas, o indėlis didžiulis. Įsivaizduoju, kad buvo daug bemėgių naktų ir daug svarbių išvalgų. Nuoširčiai Jums dėkoju už šį man suteiktą išsilavinimą. Bet nereikėtų pamesti bendrojo tikslo. Tai yra rūpinimasis klimatu, klimato kaitos mažinimas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra daug nenuoseklumo. O dėl to gali, miškai gali tapti tokia likutinė kategorija – ir mums e, ne, gali nepasisekti su ATLP ir visi tie trūkumai gali būti perkelti miškininkystės rytį. Ir matome, kad miškų sodinimas yra svarbia, pati svarbiausia priemonė. Ir dėl to aš sakau, kad mes turbūt nematome didelių dalykų per smulkmenas Ir mes kalbame apie sodinamus medžius, bet nematome didžiulių miškų plotų. Ir nereikėtų reikalauti iš žemės ūkio tokio pat efektyvumo, kad būtų galima kovoti su klimato kaita. Todėl miškai gali būti tas atpirkimo ožys ir kuris, kurį būtų galima pasitelktis savanaudiškiams interesams. Taip pat dėl, dėl medienos granulių. E, Kanadoje joms yra taikomas preferencinis režimas. Jungtinė karalystė, Niderlandai, Belgija ir Prancūzija džiaugiasi tuo ir naudojasi situacija. Aš nepamin, neminiu visų svarbių klausimų, jiems yra pateikta daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Norėčiau paminėti tik dvi pagrindinės problemas. Tai yra laikotarpis susijęs su referenciniu laikotarpiu ir 3,5 procentų riba. Pirmiausia, dėl terminų. E, ataskaitų teikimas pagal Kyoto protokolą prasidėjo nuo 2001 ir ataskaitinis laikotarpis buvo nuo 2008 iki 2012, taigi apriepė septynerius metus. Ir dėl su statistika susijusių neiškumų e, ta 3,5 procentų riba buvo įvesta ir beveik visi tam pritarė. Per antrąjį laikotarpį buvo atlikta daug pakeitimų dėl ataskaitų teikimo parametrų, kad būtų galima atsikratyti tais neiškiais dalykais. Bet požiūris į ateitį liko toks pats. Todėl komisija dabar iš esmės pakeičia požiūrį ir pasiūlo terminą atgalinę tvarką. Ir man Tai atrodo panašu į gyvulių ūkio situaciją. Tarsi komisijoje dirbtų Žoržas Orvelas. Man buvo paaiškinta, kad buvo pasirinktas tas atgalinis laikotarpis dėl to, kad padidėjo biomasės naudojimas 2009-aisiais. Ir priedė arba poveikio vertinime 40 puslapyje yra tokia kreivė. Raudona kreivė ir ji rodo didelį padidėjimą. Tai, kad daug biomasės buvo sunaudota, daug daugiau nei anksčiau. Ir dar vienas įdomus dalykas šioje kreivėje yra tai, kad kad ta kreivė yra tame pačiame ligmenyje kaip referencinis ligmuo. Bet jeigu pažvelgtumėte į tikrovę ir į statistinius duomenis, tai nerastumėme jokio padidėjimo. Aš mastau kaip žurnalistas, todėl e, man visą laiką kyla įtarimų. Ir kai matau tą sutapimą, kad lygmenį, referencinis lygmuo ir ta raudona kreivė sutampa, tai man sunku patikėti, kad buvo toks atsitiktinumas. Komisija akivaizdžiai pasitelkusi neteisingą modelį. Ir reikėtų ką nors dėl to daryti. Toliau pereisiu prie kito klausimo susijusiu su 3,5 procentų riba. Jeigu turėtume patikimą sistemą ir tikrai pritariu tam, kad reikalinga tokia patikima apskaitos sistema, tai tos ribos neturėtų būti, nes būtų manoma, kad kasmetinis padidėjimas turi būti didesnis nei mūsų galimybė sunaudoti. Ir dėl to atsiras problema ne tiems, kurie sodina medžius mažose parkeliuose. Puiku, darykite tai. Bet tai nėra pats svarbiausias e, šio klausimo sprendimo būdas. Ir todėl turėtume aptarti, kaip reikėtų apskaityti miškų valdymą nes kol kas nėra jokių kiekybinių duomenų dėl to, kas yra miškų valdymas. Praktiškai viskas tinka. Ir tai nėra priimtina, bent jau man. Na ir pabaigai apibendrinsiu. Atsiprašau, kad taip kritikuoju komisiją už pasiūlymą ir vertinimo ataskaitoje rastus trūkumus. Bet regis kiekvienas iki, kai prašome komisijos daugiau informacijos, ji pasirengusi pateikti tą informaciją. Ir nuoširdžiai už tai dėkoju už tai komisijai. Bet mes jūsų gyvenimą dar apsunkinsime, prašydami dar daugiau informacijos. Komisija tikrai turi daug žinių. Ir mums taip pat reikia tų žinių. Bet kai kalbame apie vertinimo ataskaitas, Tai radau ten tokį įdomų dalyką. Pasižiūrėjau į pirmąją ataskaitą iš pirmojo ankstesnio laikotarpio ir tenai buvo numatyta naftos kaina labai aukštame lygmenyje, nes e, tokia statistika buvo tuo metu. O antroje vertinimo ataskaitoje jau buvo pakoreguoti tikri skaičiai, atsižvelgiant į istorinius duomenis, kai kalbame apie naftos kainą, bet ateitis yra planuojama pagal pirmą vertinimo ataskaitą. Ir man tai atrodo nelogiška. Ačiū. E, tokia pirmoji dalis, o dirbsime toliau kartu su šešėliniais pranešėjais ir panašiai. Ačiū. Ačiū, ponė Torvalds. E, nenumačiau laiko, kiek galime pasisakyti, nes ne visi šešėliniai pranešėjai dalyvauja posėdėje, bet vis tiek norėčiau paprašyti visų atsižvelgti į tai, kad e, neturime labai daug laiko. Toliau kalbėsiu aš, ir pirmasis laikysiuos e, nustatyto limito, nes esu žaliųjų šešėlinis pranešėjas. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą ir galiu pritarti tam, kad esama skirtingų požiūrių, kad esama skirtingų pasiūlymų dėl pakeitimų ir tikrai bus labai nelengva rasti kompromisus. Bet vis tiek aš esu įsitikinęs, kad intensyviai padirbėję galėsime parengti tokį dokumentą, kuris bus priimtinas daugumai frakcijų, visuomeniai ir galų gale aplinkai. Kai dėl konkrečių klausimų, tai norėčiau pritarti ponė Višnievskai ir pasakyti, kad LULUCF reglamentą reikėtų vertinti atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimus ir Europos įsipareigojimus dėl anglės dioksido mažinimo taip pat į teisės ir tarptautinę aplinką. Ir galiausiai turime įvertinti e, reglamentą atmosferos požiūriu. O nekalbėti apie įvairius biurokratinius apskaitos mechanizmus, bet turėtume žiūrėti, kaip CO2 emisijos ir E, sugerimas vyks, kad būtų galima įvykdyti įsipareigojimus prisimtus Paryžiuje. Maničiau, kad mums jau mums reikalingas, ta, reikalinga apskaita, kaip minėjo pranešėjas, kad galėtume padaryti tikrą poveikį aplinkai, turime vadovautis apskaitą. Taip pat turime turėti bendrą ambicingą tikslą e, padaryti tai, dėl ko susitarėme Paryžiuje ir ES lygmenio. Todėl referencinis laikotarpis yra ypač svarbus. Paprastai aš kritikuoju komisijos darbą, bet šį kartą manau, kad turėtume uh, E, palikti tą referencinį laikotarpį, kuris numatytas pirminėme komisijos pasiūlyme ir nekeisti jo, kaip siūlo pranešėjas. Taip pat labai svarbu paminėti ir pranešėjas jau minėjo, kad šis dokumentas yra susijęs ne tik su miškais ir su durpynais ir su e, pelkynais ir labai svarbu juos įtraukti į reglamentą, kad turėtume realų požiūrį ir galėtume susidaryti realų vaizdą dėl CO2 išmetimų vykdant žemės ūkio veiklą ir naudojant žemę, keičiant žemės paskirtį. Penktas klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai biologinė įvairovė. Didelė Europos biologinė įvairovė egzistuoja Europos miškuose ir kai kalbame apie LULUCF, tai kalbame apie metinį padidėjimą, apie miškų plotus, bet manau, kad labai svarbu ne tik miškų, plo, miškais apsodinti plotai ir ne kasmetinis padidėjimas, bet miškų kokybė. Todėl reikėtų apskaityti ir miškų kokybę nes jeigu tai yra paprasčiausios medienos plantacijos e, ar tikri miškai, tai yra skirtumas, nes miškuose yra didžiulė biologinė įvairovė. Dėl kirstos medienos produktų aš neprieštarauju tam, bet manau, kad turėtume turėti atskirą apskaitą ir reikėtų atsižvelgti uh, į, reikėtų pasielgti stebėseną, kad būtų aišku, kam iš tiesų naudojama mediena, e, kai ji yra apskaitoma, kur ji panaudojama. Ar CO2 grįžta į atmosferą, ar yra lieka saugojama dėl emisijų iš e, bioenergijos, e, tai irgi reikėtų apskaityti pagal LULUCF, nes tai irgi padės mums siekti savo tikslų. Aštuntas dalykas - tai lankstumo klausimas. LULUCF yra susijęs su kitais reglamentais visų pirma su ES e reglamentu ir manau, kad mums reikalingas toks ribotas lankstumas dėl LULUCF, e kad nesukurtume spragų tarp įgyvendindami skirtingus reglamentus. Na ir paskutinė mano pastaba yra tokia. Apskaitos taisyklių skaidrumas ir patikimos apskaitos taisyklės tokios, kurias būtų lengva suprasti, kurias būtų galima palyginti skirtingose valstybėse narėse, kad būtų galima susidaryti labai realų vaizdą dėl to, kas vyksta su Europos miškais. Ačiū Jums. E, tiek norėjau pasakyti. Nematau. Guje ir FDD šešėlinių pranešėjų, taigi pradėkime diskusiją. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Müller, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau Torvaldo argumentus norėčiau patvirtinti ir priminti, kad žemės ūkio likščiolinė veikla mažinant teršalus nuo 90-ųjų metų, tai yra 20 4 procentais buvo konstatuotas. Europos miškų ūkis prisideda, prisidėjo prie klimato kaitos mažinimo labai intensyviai. Aš pritariu bendra pranešėjui, kad miškininkys neturėtų būti atsakinga už tas klaidas, kurios buvo padarytos kitose srityse. 70 procentų papildomai sodinamų miškų atliekų leidžia sutaupyti labai daug CO2 taršalų išmetamų į atmosferą. Labai svarbu surasti tinkamą kompromisą dėl referencinių um, ribų. Labai svarbu, kad visose valstybėse narėse tie referenciniai atskaitos um, kriterijai būtų kuo panašesni ir labai svarbu, kad CO2 mažinimas nebūtų apskaičiuojamas kitų valstybių sąskaita ir kad nebūtų kaip nors prekiaujama tomis pastangomis. Labai svarbu nesukurti papildomos naštos miškų ūkio paskui miškų savininkams ir valdytojams. Labai svarbu, kad į miškininkystės sektorių nebūtų kišamasi taip intensyviai, kad nebūtų keičiama apskritai šios ryties paskirtis. Be to, daugelie valstybių valstybių įvairios apsaugos priemonės taip pat turėtų būti įskaičiuojamos į šitą sistemą, pavyzdžiui, siekiant išsaugoti pelkėtas teritorijas ir labai svarbu pasiekti kuo geresnio kompromiso. Ir galiausiai visiems kils sunkumų dėl to, kadangi kiekvienas žemės ūkio srityje mato vis kitokius prioritetus. Tačiau mes turime siekti kompromiso, kad galiausiai būtų susitarta dėl LULUCF, kuris padėtų įgyveninti prasmingą, tikslingą aplinkos politiką. Thank you, as there are more and more. Uh... Ačiū, gaunam vis daugiau prašymų pasisakyti. Aš nustatysiu dviejų minučių limitą. Toliau pana Jūzo. Labai ačiū, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešė įtrė pranešime ir mano komentarai bus skirti labiausiai dėl situacijos tame komitete. Ir nors mūsų pakeitimai yra labai skirtingi. Pirmiausia, dėl e, pelkėtų vietovių e, apskaitos yra įtraukti reikia durpynus. Manau, kad čia yra susidarumo reikalas, nes situacija smarkiai skiriasi lyginant vieną valstybę narę su kita, ypač lyginant šio šiaurės ir pietų valstybės. Ilgalaikė strategija. Čia patikta pakeitimų, kad valstybės narės pateiktų savo planus iki 70 metų. Komisijos pasiūlymai dėl energijos paketo kažką panašaus numato jau taip pat. Manau, kad mūsų šie pasiūlymai turėtų atitikti tuos pasiūlymus. Dėl Natura 2000 e, sistemos, aišku, reikia laikytis jos reikalavimų, tačiau aš nemanau, kad reikia tai painioti su klimato kaita dėl miškų ploto apskaitos 20 metų yra komisijos pasiūlymas miškų plotams. Tačiau turime atsižvelgti į tai, kad 20 metų būtų normalus laikotarpis šiaurėje. Tačiau pietuose miškų augimas yra daug lėtesnis. Manau, kad reikia rasti kažkokį e, vidurį. Yra pasiūlymų viršiančių ir mažesnių negu komisijos pasiūlymas, tačiau mažau, manau, kad protingiausias laikotarpis būtų 30 metų, jis tiktų visiems. Aš prieštarauju lankstumo išbraukimui, jo reikia mums. Taip pat klausimas dėl nacionalinių trikdžių klausimas. Pavyzdžiui, yra šalių dėja, kur kyla daug miškų gaisrų, tai, tai taip pat reikia atsižvelgti. Tiek, manau. Ačiū. Nenoriu kalbėti per ilgai. Labai ačiū. Toliau. Pone Petir, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Pagal aštuntą e, siūlomą reglamento straipsnį naujasis referencinis lygmuo miškams yra apibrėžiamas e, remiantis esamą praktiką kalbant apie nacionalinius miškus, pagal atitinkamas kategorijos nuo 90 iki 2009 metų. Kroatijai tai kelia daug problemų mm, dėl e, pilietinio karo ir jo pasiekmių. Laikotarpis e, nuo 90 metų iki 2009 metų reiškia, kad nesižvelgiama į tam tikrus pokyčius ir nesilgima į politiką nuo 2009-ųjų palyginti, e, palyginti su 21-ųjų, 30-ųjų metų laikotarpiu. Atsižvelgiant į pilietinį karą nuo 20-ųjų, 99 metų ir e, to karo pasakmes. E, kadangi buvo kertami miškai, pakirsta infrastruktūra ir miškininkystės miškų infrastruktūra nebuvo naudojama netaip intensyviai tuo metu. Ir šį laikotarpį nuo 90 metų iki 2000, 2000 tik tai 60 procentų, 60 e, procentų dabartinio kiekio buvo naudojama. Medienos sankaupa e, atsiradusi kaip to pasakmė galėtų turėti ženklų poveikiai referenciniam e, lygiui ateityje nuo 2021 iki 2030, iki 30 metų. Manau, kad Kroatijai reikėtų taikyti išimti. Ir mm, e, reikėtų numatyti kitą referencinį laikotarpį, jis būtų geresnis. Kuomet e, miškai buvo valdomi normaliomis sąlygomis. Dėl šio reglamento 11 straipsnio manau, kad varsinarių specifinės sąlygos, jas nepakankamai yra atsižvelgiama. Kai dėl lankstumo, kalbant apie e, žemės ūkio dalį nuo 8 iki 11 metų, tai nėra pakankamai atsižvelgiama Kroatijos atveju ir aš teiksiu pakeitimų dėl šio aspekto. Ačiū toliau, ponas Hoislingai. Ačiū pirmininkė. Na, norėčiau pritarti tai, ką, tam, ką sakė ponia Müller. Žemės ūkis yra sprendimo dalis, bet tai yra taip pat ir problemos dalis, todėl aš nemanau, kad mes ne visiškai vienodai viską žvelgime. Turime būti realistai. Čia mes kalbame ne tik tai apie miškus, tačiau taip pat ir apie žemės naudojimą. Pastaraisiais metais iš tikrųjų pievos mm, padarytos dirbama žemė atnešė papildomų emisijų. Tai, taigi, jeigu ir toliau žemės ūkio paskaičiai bus naudojama žemė intensyviau, tai į tai reikės atsižvelgti. Taip pat reikėtų įvertinti ir bioenergijos gamybos procesų metu atsirandačias emisijas. Taigi yra pakankamai daug spragų, numatant daugiau lankstumo, kaip valstybių pastangas įvertinti. Aš manyčiau, kad tai būtų pakankamai didelė klaida, kadangi tuomet valstybės narės neįgyvendintų pakankamai energingai joms numatytų mažinimo tikslų. Taigi, jeigu būtų e, sodinami miškai, tačiau nežiūrima, kaip mažinti emisijas kitose srityse, pavyzdžiui, transporto srityje. Ir jeigu transporto srityje emisijos didėtų, būtų rodoma pirštu į tai, kad yra sodinami miškai. Taigi labai svarbu griežtai laikytis tikslų ir nedaryti kokios nors užskaitos. Kalbant apie miškų ir medienos naudojimą, tai reikėtų turėti omenyje, kad priklauso nuo to, kam skirta mediena, gali atsirasti e, kitokios sąlygos. Pavyzdžiui, jeigu iš medienos yra statomas namas, ar vienas dalykas, kitas dalykas, jeigu mediena deginama. Taigi aš norėčiau paraginti už. E, pildyti tas e, spragas ir reikėtų formuluoti kuo ambicingesnius tikslus. Thank you. Uh, ačiū. Toliau ponas Lyza. Ja, vielen Dank. Ačiū Norbertui Lins. Jis iš tikrųjų parengė labai gerą pranešimo projektą. Aš pateikdamas savo pakeitimų siūlymus norėjau sustiprinti jo poziciją ir tikiuosi, kad galiausiai mes pasiūsime labai aiškę žinę, kad ES pastangos stiprinti miškininkystės ūkį pasiteisins. Mes turime pritarti siūlymams įtraukti miškininkystę į teršalų mažinimo sistemą. Tačiau kita vertus, jeigu ką nors bus kas nors papildomai daroma miškininkystės srityje, tai nereiškia, kad bus galima susilpninti pastangas kitose srityse. Mes puikiai suprantame, kad ši tema yra tarptautinio pobūdžio tema, kadangi klimato kaita mes siekiame įvengti, įveikti visi tarptautiniu mastu ir todėl mes ES neturime parodyti netinkamo pavyzdžio. Valstybėse yra daugiau ar mažiau miškų, tačiau jeigu pažvelgtume į Braziliją, tai pamatysime, kad ten miškų yra daug daugiau negu visose ES valstybėse kartu paėmus. Taigi negalime nubrėžti kokiu nors ribų, sakykime, Brazilijos iki 2050 metų, 2050 metų negalima atleisti nuo kokių nors įsipareigojimų ir transporto srityje mišką reikia, žinoma, įtraukti į emisijų mažimo sistemas, tačiau kitose srityse taip pat nereikia nuleisti rankų. Mes turime tiesiog pamastyti, ką, kas įmanoma padaryti, e, pateiktami pasiūlymus, mes tiesiog siekiame pagerinti pranešimo tekstą ir norime, kad Lins pateiktų kuo geresnį pranešimą. Dėkuoju. Toliau, pane Dalį. Ačiū pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pritarti Paulo Brenano pozicijai dėl šio klausimo. Apskritai, nes aš jam pritariu ir pritariu tiems, kurie mano, kad LULUCF yra svarbus ES klimato ir energetikos e, sistemos ramstis e, pagal ETS ir pagal pastangų dalyvimus reglamentą. Ir apie tai norėčiau pakalbėti šiame trumpe pasisakymė, kalbant apie LCF teisės aktus, tačiau daugiausia norėčiau paminėti lankstumą dėl uh, lankstumo dalymosi reglamento. Ir kadangi esu e, socialistų pranešėjai šiame, šio klausimo, reikia suprasti, koks yra ryšys tarp LUCF ir pastangų dalymas reglamento ir reikia nesukurti tokio lankstumo, kuris reikštų didžiulę e, spragą, kuris keltų grėsmę pastangų dalymas reglamento tvarumui. Galiausiai, juk kalbame apie lankstumą, kuris turi padėti visoms valstybėms narėms pasiekti tikslų, kuriuos norime pasiekti 30 metų. Tuo pat metu turime užtikrinti, kad visi, e, visas tas lankstumas, dėl ko sutras, sutarsime, privestų prie situacijos, kuomet tų tikslų nepasieksime. Ypač norėčiau paminėti komisijos poveikio vertinimą, kuris įtrauktas į pastangų dalymosi reglamento teisės aktus. Čia sakoma, kad geriausiu atveju tiks, reikės tik tais tam tikros dalies e, leidimų, kad pasiektume tikslus. Ir net jeigu valstybės narės nemažins emisijų pagal e, prognozes, 90 milijonų kreditų iš LUECF reikės. Komisija siūlo 200 milijonų kreditų. Pasiūlymai yra skirtingi. Vieni sako, kad nereikia leidimų, o kiti sako, kad reikia jų iki 225 milijonų. Čia norėčiau baigti. Aš noriu pabrėžti, kad reikia kompromisą, bet reikia užtikrinti, kad neviršytume labai smarkiai to, ko reikia, kad pasiektume tiek klimato tikslų ir užtikrintume, kad pastangų dalymas ir reglamentas leistų pasiekti tų tikslų, kuriuos norime pasiekti iki 30 metų. Ir galiausiai prie valdomų miškų kreditų. Mes nu, manome, kad valdomų miškus valdymos apskaitos sistema nėra šiuo metu aiškiai. Anksčiau valstybės narės gaudavo per daug kreditų ir mes norime užtikrinti, kad šia, šiuo atveju mes tą problemą išspręstume. Ačiū. Toliau panas Džib. Ačiū, ponia pirmininkė. Čia yra begalinė tema. Visa ši peržiūra ir vertinimas e, visada mums duos mums tokius ryčių, kuomet negalėsime palyginti visų valstybių narių pagal jų potencialą, patirtį, tradiciją, struktūrinius pokyčius įvykusius vienu ar kitu metu, kalbant apie dirbožėmio naudojimą ir panašiai. Pavyzdžiui, mano šalyje per pastarosius tuziną metų buvo intensyviai apželdinama šalis miškais. O tai yra pozityvu. Tačiau tam irgi yra ribos ir negalime apsodinti, pavyzdžiui, dirbamos žemės miškais. Tai visą tai negali tęsti amžinai. Tačiau kas svarbiausia yra referencinis laikotarpis. Turime suprasti, kad prasvės narėse turime skirtingą nusavybės, miškų nusavybės struktūrą. Yra labai mažai šalių kaip Lenkija, kur turime miškų valdymo valstybinę įmonę, kuri valdo didžiąją dalį Lenkijos miškų. Tai yra visiškai kitoks valdymo būdas. Mes taip pat daugiau dėmesio skiriame E, miškų sodinimui ir miškų panaudojimui. Aš žinau, apie ką kalbu, nes e, dirbame savo profesinėje veikloje, aš dirbau miškų valdymo srityje, privačių miškų valdymo srityje ir e, aš žinau, koks yra skirtumas tarp privačių miškų potencialo. Uh, kai kalbama apie jų panaudojimą ir išsaugojimą. Taip pat yra įvairių pagundų priklausomai nuo besikeičiančios ekonominės situacijos ir įvairių verslų interesų, kai yra skirtingi pelningumo lygiai, irgi privatus miškai yra, reaguoja į tai. Žinau, kad turiu tik tai dvi mintes, taigi jau baigiu noriu paminėti dar vieną dalyką, e, kurio kartais vengiame. Tai yra, e, tai yra dirbožėmio potencialas. Jis turi didžiulį potencialą absorbuoti CO2 ir priklausomai nuo tam tikrų regionų struktūros, nuo žemės ūkio gamybos intensyvumo, dėl, pavyzdžiui, mėšlo panaudojimo ar cheminių trašų panaudojimo intensyvumo e, dirbožėmis gali skirtis. Ir tai yra labai svarbus procesas ir tai reikia turbūt irgi atsižvelgti. Žinau, kad tai padaryti yra sunku, tačiau to neturime pamiršti. Na, dabar e, baigiame pasisakymus iš salės. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas, kolegos. Labai ačiū Jums už šią naudingą diskusiją ir už greitą darbą su šiuo dokumentu. Mes tai tikrai vertiname. Ir matome, kad yra labai pozityvių, konstruktyvių pasiūlymų. E, turbūt nenustepsite, kad vienas svarbus aspektas, kuris mums rūpi, yra miškų apskaitos taisyklės. Noriu pasakyti iš karto, kad komisija aiškiai mano, kad aktyvus miškų valdymas yra pozityvus klimato prasme. E, medžiagos, kurias duoda miškinkystė, gali prisidėti gali prisidėti prie iškasnio kūro pakeitimo ir tai yra pozityvu. Nepaisant to, turime aiškiai suvokti, kaip įtraukti visą šį sektorių ir visus žemės sektorius, remiantis apskaitos taisyklėmis ir dėl tų įgaliojimų, kuriuos mums suteikia Paryžiaus susitarimas. Dauguma mūsų siūlomų taisyklių yra pagristos tuo, kas numatyta ir Kyoto protokole. Jos veikia, jos yra gyvendinamos valstybių narių ir dauguma tų taisyklių iš tikrųjų nebuvo sukurtos komisijos, o valstybių narių. O svarbiausias elementas čia yra miškų referencinis lygmuo. Ir jis nustatytas valstybių narių prašymų kad būtų galima atspindėti jų miškų nacionalinės charakteristikas. Tai svarbu pabrėžti. Taip pat e, noriu paminėti, kad, kaip sakė kai kurie parlamento nariai, ES nėra vienintelė šalis, kuri nustato miškinkystės referencinius lygmen, lygius. Besvystančios šalis taip pat tai daro plus e, požiūrio kontekste dauguma besvystančių šalių tai daro e, grinųjų plotų atžvilgių, tai yra panaudodamas istorinius referencinius lygius. Tai labai svarbu, kad ES nerodytų jokio blogo pavyzdžio mūsų nuomonė politikos įtraukimas į miškinkystės rytį, žvelgiant į ateitį, ne, nebūtų, nebūtų geras pavyzdys. Ir tai bū, leistų būtent uh, tęsti ir uh, esamą politiką, tai yra bioenergijos nulinis reitingavimas pagal ETS. Toks, tokia traktuotė susijusi su svarbiamis ekonominėmis paskatomis bioekonomikos prasme. Todėl labai svarbu, kad tos emisijos, kurios siejamos su biomasės deginimu, būtų tinkamai apskaitomas, o tai yra daroma pagal LUCF taisyklės. Ir tai yra svarbu, yra, yra svarbu tęsti šią politiką. Na ir beje, Junktinės valstijos, iš kurių mes iš tikrųjų importuojame nemažai biomasės ir e, medžio granulių, e, dar vykdo tą LUCF apskaitą emisijų prasme, jos yra įtraukiamos į atsargas ir e, į Junktinių valstijų apskaitą, o tai daroma grinosios apskaitos pagrindų, istorinių pagrindų. Miškų referenciniai lygmenys apima du elementus. Jie numato dabartinę arba praeities miškų valdymo praktiką. Jie projektuoja į ateitį. Ir O antras elementas, kuris leidžia valstybės narėms, e, remiantis jų miškų charakteristikomis, įvertinti turimą biomasę ateityje. Šie du elementai komisijos vėlgi analizuojami ir naudojami ekstrapoliuoti valdymo praktiką ateityje. Tai gali būti susijęs su daugiau, su 10 procentų didesniu miškų e, panaudojimo rezultatu. Ir tai rodo, kad miškų referenciniai lygmenys, kaip jau siūlo komisija, yra lanksti priemonė, kuri leidžia e, siūlyti paskatas aktyviam miškų valdymui. Komisijos analizės, e, analizė ir poveikio vertinimas prieduose yra pagristas atsargomis ir duomenimis gautomis gautais iš valstybių narių. Mes nieko nesame sukūrę, tai yra. Ir, ir mes esame pasirengę pateikti tolesnius paaiškinimus dėl visų šių elementų. Dar trumpas, e, trump, trumpas pasakymas dėl miškinkystės ligmenų peržiūros. Pagal Kyoto protokolą e, jie, tie plotai yra peržiūrimi. Ir mes siūlome, kad ateityje komisija galėtų organizuoti tą peržiūrą, bet čia turi dalyvauti aktyviai ir valstybės narės. Nepasant to, mūsų požiūrių svarbu, kad visa tai būtų labai skaidru, būtent kaip nustatyti tie miškų referenciniai lygmenys. Ir būtų vykdama nepriklausoma peržiūra dalyvaujant visoms šalims. Galiausiai turiu pasakyti, kad mūsų nuomonė LCF pasiūlymas remia aktyvų miškų valdymą ir mums jis atrodo E, e, suderintas su klimato tikslais. Ačiū. Ačiū ir galiausiai noriu suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponui Linsui. Prašom. Ja, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, kurie išsakė savo mintis. Aš pasižymėjau jūsų pastabas Ir dabar dar geriau suprantu, ko jūs siekėte pateikdami savo pakeitimų siūlymus, kas jums buvo labai svarbu. Ir kai aš formuluosiu kompromisinius pasiūlymus, kuriuos vėliau aptarsime su šešėliniais pranešėjais gegužės 9 dieną. Tai bus pirmas mūsų susitikimas su šešėliniais pranešėjais, tokių bus iš viso trys. Nežinau, ar trijų susitikimų pakaks, kadangi mūsų, mūsų terminai spaudžia ir mes turime jų laikytis. Žinoma, diskusijos metu paaiškėjo, kad sprendžiant konkrečius klausimus nuomonės ir toliau skiriasi. Tačiau aš manau, jog svarbiausia yra tai, ką pasakė kolega Peter Lyze. Kartais vykstant išsamams diskusijoms pasimetama miške dėl medžių gausos ir iš kalbėtojų pasisakymų aš suvokiau, kad ES ir toliau turėtų išsaugoti savo vadovaujantį vaidmenį klimato kaitos mažinimo procesuose. Tai išriškėjo diskusijose, tai reikia patvirtinti ir konkrečiuose uh, mūsų pasiūlymuose, suvokiant, ką mūsų pasiūlymai galėtų reikšti tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, Brazilijai, jeigu mes pasirinktume vieną arba kitą sprendimą. Todėl aš manau labai svarbu tolesnėse diskusijose, kompromisų paieškose reikia atsižvelgti į tarptautinį kontekstą. Kolega Hoisling išryškino, kad miškininkystės ir žemės ūkio vaidmuo yra pakankamai prieštaringas. Mums svarbu išryškinti tą e, palankų vaidmenį, į, atsižvelgiant į tai, kas buvo nuveikta šiuose srityse jau anksčiau, tačiau kita vertus, nepamirštant paskatų ateičiai, kad miškų ūkio vaidmuo ir toliau stiprėtų. Žinoma, kai kurie kolegos paminėjo ir tai, kad e, miškas negalėtų būti pretekstas kitose sritise nieko nebedaryti. Todėl pateikdami savo pasiūlymus kolegos dėl lankstumo e, sakė, kad jis turėtų būti pakankamas, tačiau jis turėtų būti tik tai toks, kad būtų galima išvelgti naudos e, miškų ir žemės ūkiui, kad šitas lankstumas nebūtų nukreiptas tik tai į vieną sektorių. Dėkoju dėl terminų. Envy Birželio 22 bus balsuojama, o plenarinėje Liepos mėnesio plenarinėje sesijoje bus teikiamas šitas klausimas, o dabar aš perduodu pirmininkavimą savo kolegijai. Let's continue uh, with the exchange of... Teskime, dabar keisimės nuomonėmis su komisija dėl ataskaitos, dėl rekomendacijos, dėl anglė vandenilių, kaip antai skalūnų dujų, žvalgybos ir gavybos, hidraulinio ardymo, didelio skyščio kiekio metodų, būtinųjų principų veiksmingumo. Ir norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai Ponai Sadauskui. Prašau. Tikiuosi gerai ištariau jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė. Taip, tikrai puikiai ištarėte mano pavardę. Gerbėmieji nariai, gerbiamai pirmininkė, Sausio 14 dieną 2014 komisija patvirtino komunikatą dėl skalūnų dujų ir rekomendacijas valstybėms narėms. Tuose rekomendacijose yra nustatomi bendrėjai principai, su kurių pagalba užtikrinami aplinkosaugos ir sveikatos saugikliai dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos. Rekomendacijose pabrėžiama, kad labai svarbu rūpestingai planuoti, labai svarbu atrinkti vietą, atlikti poveikio vertinimą prieš pradedant e, didžiatūrių hidraulinio ardymą. Ir buvo remiamasi dabartiniais teisės aktais, kurie yra taikome projektams susijusiems su hidraulinio ardymo metodu, aiškinamasi, kas yra e, hidraulinio ardymo atlikos ir buvo atliktas poveikio vertinimas. Rekomendacijos buvo patvirtintos, kai skalūnų dujos ir naftos žvalgyba vyko labai greitai. Buvo tam tikrų lūkesčių ES, kad ES taip pat galėtų pasinaudoti tam tikrų bumų ir naudotis savo e, turimais, turi, turimomis žaliavomis. Bet dėl skalūnų dujų buvo apskaičiuota, kad jų gavyba kainuotų brangiau nei JAV ir be to skalūnai Europoje yra kitokie nei JAV, ir, o technologijos, kurios yra sukurtos, negali padėti išgauti reikšmingų dujų kiekių. 2016 metais komisija peržiūrėjo veiksmingumą, atliko poveikio vertinimą, nus, nurodė užtikrino kompetingoms institucijoms teisinį iškumą, atsižvelgė į techninę pažangą ir technologijų naudojimą, kurios kitokių technologijų nei hidraulinės ardymas. E, tos apžvalgos peržiūros išvadas reikėtų vertinti atsižvelgiant į tai, kad Europoje ES kalūnų dujų žvalgymo veikla yra labai nedidelė. Informacija pateikiama iš labai nedidelių e, grėžimo šaltinių. Rekomendacijos buvo nevienodai taikomos valstybėse narise, kai kuriuose net nepatenkinamai neįmanoma patvirtinti rekomendacijų veiksmingumo e, dėl rizikos valdymo. Ir kita išvada yra tokia, kad valstybėse narėse yra skirtingai interpretuojamos teisės aktų nuostatos, e, nustatoma teisinė bazė ir tikslas yra numatyti teisinį iškumą, tačiau šis tikslas nebuvo visiškai pasiektas. Ir komisija nustatė, kad jeigu tinkamai būtų taikomi šie dokumentai, tai būtų galima sumažinti riziką e, pasitelkus didžiatūrį hidraulinio ardymo metodą. Ir nustatė, kad reikėtų tiksliau taikyti ES aplinko, su aplinkosauga susijusius teisės aktus. Taip pat tos rekomendacijos yra taikomos kitoms, e, hidro, e, kitoms anglė vandenilių žvalgymo formoms. Ir pas bus ateinančiais mėnesiais komisijos darbas sutelktas ties keturiais tikslais. Pirmiausiai padidinti skaidrumą ir stebėseną. Mes tai atliksime nu, parengę internetinę platformą e, Ten bus nurodomas žemėlapis, kuriame yra įvairūs e, dujų ir naftos grėžiniai. Toliau bus nagrinėjama, kaip taikomos nuostatos skirtingose valstybėse narise, darysime tai pasitelkdami dialogą ir teiksime atsakymus į dažnai užduodamus klausimus. Po to bus e, atliekamas poveikio vertinimas Jo metu nustatysime geriausia įman, geriausias įmanomas technologijas, o ketvirta, e, užpildysime spragas susijusias su poveikiu sveikatai, pasitelksime horizontą 2020 ir paprašysime sveikatos aplinkos ir naujų rizikų komitetų nuomonės. Ačiū. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį nariams. Prašau. Ponas Horisti. O po to mano kolegė. Ačiū. Nuo 2014 metų sausio komisija yra patvirtinusi komunikatą ir rekomendacijas dėl anglė vandenilių pasitelkus didžiatūrį hidraulinio ardymo metodą. Reikėtų pasiaiškinti šios dalykus. Pirmiausia, mes nemanome, kad yra atitinkamas skaidrumas, kad yra pakankamai informacijos ir labai dažnai uh, nerima kelia tai, kad yra sumažėjusi klimato apsauga ir manau, kad yra du tikslai šiuo atžvilgiu. Pirmiausia, tai yra suteikiamas leidimas žvalgybai, tas leidimas suteikiamas per lengvai, ypač tarptautinėms įmonėms. Manau, kad rekomendacijos nėra adekvačios situacijai. Ir kaip ką tik išklausime, komisijos. Komisija pati teigia, kad jeigu rekomendacijos būtų tinkamai gyvendinamos, tai būtų tinkama rizikos valdymo priemonė. Ir e, netiesiogiai komisija pripažino, kad tos rekomendacijos nėra naudingos, kitaip sakant, kiekviena valstybė nariai elgesi kaip tinkama. O kaip mes matome pasiekmes, tai vengiama spręsti E, problema, susidurėma su aplinkosaugos problemomis ir lėšos nenaudojamos tam, kad būtų skatinamas iškastinio kūro naudojimas ir kad būtų pereinama prie mažai anglijas išmetančių energijos šaltinių kad būtų skatinami atsinaujinantys energijos šaltiniai. Akivaizdu, kad tai dėl to e, neskuba naudotis, e, susitelkti ties atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Norėčiau paskatinti komisiją uh, išplėsti dialogą ir kalbėti su vietos ir regioninėmis institucijomis, nes trūksta skaidrumo ir trūksta informacijų šiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Pone Daly. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai už pristatymą. Neminėsiu tų problemų, kurias minėjo ir komisija, kurios iš tikrųjų kelia nerimą, ta prasme, kad valstybės nariai skirtingai interpretuoja tokias pačias nuostatas, bet leiskite susitelkti ties keturiais dalykais, kuriuos komisija sakė atliks, ties kuriais sakė susitelks. Tai yra pagirtinos iniciatyvos, bet norėčiau pakomentuoti esamą situaciją. Nes pavyzdžiui, komisija sakė, kad sieks didinti skaidrumą ir stebėseną. Mano nuomonė, tai yra be galo svarbu. Ypač, kai turime galvoje neseniai atliktą barometro apklausą, buvo užduoti klausimai dėl skalūnų dujų regione ir iššūkiais, kurie, jų, su kuriais jų nuomonė bus susidurta. Ir mažuma, e, didžioji tie žmonės, kurie yra informuoti apie skalūnų dują, sakė, kad jiems trūksta informacijos apie tai. Kai dėl skaidrumo valstybėse narise yra visiškai skirtingas požiūris, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje yra skelbiama informacija apie leidimus, bet Vokietijoje ir Lietuvoje tokių, tokio informacija nėra pateikiama. Taigi, kaip galime užtikrinti skaidrumą ir stebėseną? Antras dalykas, komisija sakė, kad skatins tai, kad reglamentas būtų vienodai gyvendinamas. Tai irgi labai teikiamas dalykas, bet jeigu pažvelgtume į situaciją skirtingose valstybėse narise, tai pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, dabar e, netliekami tyrimai prieš suteikiant licenzijas, bet Lenkija vis dar teikia licenzijas, bet Kitaip sakant, Junktinėje karalystėje atliekami vertinimai, o Lenkijoje ne, prieš suteikiant licenzijas. Ir dar vienas klausimas dėl poveikio vertinimo, tai irgi labai teigiamas dalykas, bet turime pripažinti, kad operatoriai ne visuomet kompetentingos institucijoms ir komisijai pateikia visą informaciją, todėl labai sunku stebėti poveikį aplinkai. Dialogas yra labai svarbus ir reikalingas, bet labai dažnai pasiekiama nedaug. Todėl norėčiau, kad komisija paaiškins, kaip tuos keturis dalykus faktiškai įgyvendins ir kaip ketina e, padaryti, užtikrinti, kad tie keturi dalykai galėtų pakeisti situaciją. Ačiū. Padičinė. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, veiksmingumo klausimas ir rekomendacijų įgyvendinimo lygis. Jau buvo sakyta, kad rekomendacijų taikymas buvo įvertintas šešiose valstybėse narėse. Be to, komisija sakė, kad šitos rekomendacijos įgyvendinimas netolygiai, kadangi pakankamai heterogeniškai elgesi valstybės narės. Tačiau kitos valstybės narės tokios technikos net naudoja, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija. Bent jau mūsų ekonominio vystimosi ministras e, šitą hidraulinį ardymą kaip technologiją atmetė iš pat pradžių. Ekspertai teikia, kad šita nekonvencinė gavyba buvo taikoma bazilikata ir Toskanoje. E, prieš du dešimtmečius. Tai teritorijos, kurios yra pakankamai drėgnos, kuriuose yra didelės vandens sankaupos ir tas vanduo yra naudojamas gyventojams ir vanduo galėjo būti užtarštas, vanduo, kurį naudoja milijonai italų. Ir dėl tos priežasties ties vanduo, atliekant tokią gavybą, galėjo būti užtartas. Komisija sako, kad e, galbūt Italija ir kitos valstybės gali pajusti šito hidraulinio ardymo procesų poveikį. Komisija teigia, kad Italija yra viena iš 11 valstybių, kurios išduoda leidimus netradiciniai dujų ir naftos e, žvalgybai ir gamybai. Italija, siekdama, kad šitos ypatingos technologijos galėtų būti naudojamos, reikalinga speciali technologija. Mes dabar kalbame apie hidraulinį ardymą, tačiau kita vertus, jeigu Italija ir kitos valstybės leis naudoti tokią gavybos techniką, anglio vandenilių gamybai, tai tuomet kyla klausimas, kokia technika, kokia technologija gali būti toleruojama mhm, išgaunant e, skalūnų dujas. Apskritai, ar ta pati technologija turi būti naudojama visose valstybėse narėse. Pone Dornano. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pana pirminkė. Šis komisijos pranešimas patvirtina riziką susijusią su hidrauliniu ardymu, ne tik e, e, skalūnų dujų išgavimo, išgavimo atžvilgių, bet ir kitų iškasnių e, iškasnio kūro išgavimo prasme. Prancūzijai naudinga šie ištekliai ir nors tai yra mažesnėme lygyje, palyginti su skalnaudojomis. E, visgi pagal šį pranešimą rizika yra didelė. Kalbama apie gerimo vandens e, išteklių užteršimą už dėl emisijų, kurios gali pabėgti. Ir tuo pat metu e, technologijos plėtojamos, kad būtų galima išgauti kaip galima daugiau kūro pranešime sakome, kad reikia adaptuoti skalno dujų išgavimo te technologijas, kol atsiras naujesnių technologijų. Tačiau komisija nemano, kad e, šiuo metu e, dabartinės technologijos nebūtų tinkamos. Reikės žvelgti į naujų technologijų pažangą ir e, atsižvelgti į ES taikomas e, taisyklės. Ačiū toliau, panas Taylor. Labai ačiū. Pirmas svarbiausias dalykas, kurį reikia pasakyti, yra tai, kad daugelis iš mūsų Atsiprašau, <laughs> sako prelegentas. Keturioliktais metais visą nerimavimą, kai komisija pateikė e, savo rekomendacijas. Na, dabartinis rezultatas pagal komisijos pasiūlymą reiškia, kad mes yra, kaip prasako Britai, tinkamas, tinkami šunų pusryčiai. Tai yra, įgyvendinamos rekomendacijos skirtingai, o daugeliu atveju naftos ir dujų bendrovės nustato aplinkosauginius standartus ir apsaugas, kurios yra reikalingos jų manimo, o tai visiškai aišku kertasi su tuo, kaip mes visą tai vertiname. Mums reikia privalomų taisyklių ir aš e, meldžiu jūs rekomenduoti reko, privalomų rekomendacijų nustatymą. Praėjusią savaitę, per lankymas rinkimo apylinkėse savaitę, aplankiau daugelį e, naftos ir dujų gavybos vietovių Anglijoje, kurių, kurios vyksta kaip grybai. Ir e, bendruomenėms kyla tikrai E, nerimas dėl taršos. Aš esu lankęsis Pensilvanijoje ir matau, ką reiškia per didelės e, tų išteklių išnau, išgavimas, koks yra poveikis žmonėms ir aplinkai. Kalbant detaliau apie šią ataskaitą, tai aš e, Taip pat pritariu tam nerimavimui, kuris išsakytas kitur dėl didelios, didelio masto hidraulinio ardymo poveikio. Anglijos pietuose dabar jau įprasta, kad naftos ir dujų bendrovės sako, ne, viskas tvarkoja, nereikia nerimauti, nes mes nenaudojame ardymo, mes naudojame uh, stimuliavimą, kad pasiektume tą naftą ir dujas ir išgautume jos iš žemės gelmių. Bet iš tikrųjų tas rūkštinimas, kas yra ta stimuliavimo forma, e, siekiant pasiekti e, tos išteklius, e, iš tikrųjų turi kur kas daugiau toksinių ir žalingų medžiagų negu įprastas ardymas, įprasto ardymo metu. Paprastai ardymo skystis, skystį išgaunant klint, e, skalūno dujas yra iš esmės vien tik tai vanduo, kur ten keli procentai chemijos, cheminių medžiagų, o e, rūkštinimo e, būdu naudojant skyšius ten yra apie 18 procentų cheminių medžiagų. Taigi, jeigu mes norime sumažinti riziką ir potencialią žalą, tai mes turime į tai atsižvelgti. Ir žinoma, reikia plačiau žvelgti į tuos apibrieštis, kurios patiktos komisijos pasiūlymuose. Taip pat turime atkreipti dėmesį į aplinkosauginį skaitomybę ir tai turime reguliuoti teisės aktais. Kai kalbama apie uh, ardymą ir nekonvencinį išgavimą, tai reikia juos apriboti nuo tų e, vietovių, kur kalbama apie vandens išteklius ir tuos e, vandens šaltinius, kurie susijęs su uh, E, ežerais ir panašiai. Mes turime e, šias rekomendacijas paversti reglamentu. Ačiū pirmke. Panas Aikaut. Labai ačiū. Manau, kad kolegos jau minėjo tai, tačiau didžiausias klausimas bus, kas toliau. Skaitant komisijos ataskaitą, matome gana smerkiančias išvadas įgyvendinimui, e, teisė, te, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas e, yra prastas, kai kalbama apie skalūnų dujas. Komisija sako, kad kai kurios na, nuostatos ir vartojimas labai skirtingos, o tai reiškia, kad mūsų vanduo nėra pakankamai apsaugomas, kad šalis nedaro to, ką turėtų daryti pagal išgavimo atliekų direktyvas ar vandens direktyvas ar emisijų direktyvas. Tai yra gana griežtos išvados, o rekomendacija yra daugiau dialo, reikia daugiau dialogo. Mano pagrindinės klausimas yra komisijai. Kai jūs vykdėte e, poveikio vertinimą 14 metais, jūs numatėte keturis kelius. Vienas neprivalomas rekomendacijos, o visi kiti trys keliai buvo daug griežtesni, netgi iki direktyvos, numatant konkrečius reikalavimus visiems šiems keliamiems klausimams. Taigi, nuo labai bendrų rekomendacijų, perinant prie privalomas direktyvos. Tai keturios galimybės, o poveikio vertinime komisija jau sakė, kad jeigu norime apsaugoti vandenį, reikia naudoti direktyvą, bet komisija pasirinko neprivalomas rekomendacijas. Dabar praėjus trejams metams darome išvadą, kad neprivalomas rekomendacijos nieko gero neduoda. O dabar rekomendacija yra tolesnis dialogas. Iš tikrųjų, man atrodo viskas keista. Klausimas paprastas. Ar šios keturios galimybės, kurios buvo numatytos poveikio vertinime 14 metais, vis dar galioja? Jeigu taip, ką reikia dar prastai padaryti, kol komisija perės prie tų kitų galimybių. Ar mes vis dar laikysime vienos galimybės, kuri jau, žinome, trejus metus neduoda pakankamai gerų rezultatų. Tai prašom patikslinti. Uh, Ar dar kas nors norėtų kalbėti iš parlamento narių? Tuomet suteikiu žodį komisijos atstovui, išklausysime, kokių žingsnių jie ketina imtis ateityje. Dėkuoju už Jūsų įžvalgas ir komentarus. Norėčiau pradėti nuo bendro konteksto. 14 metais buvo imtasi veiksmų, kadangi daug kas mani, jog hidrovandenilių žvalgyba ir gamyba prasidės tačiau kol kas komercinės gamybos Europoje tarsi ir nėra nieko. Tiesiog nieko tokio neįvyko. Tiesiog yra išvalgyti grėžiniai, tačiau komercinės gamybos, gavybos nėra Europoje išskyrus Junktinės Amerikos valstijas. Taigi tą kontekstą turime turėti omenyje. Turėtume šitos žvalgybos apimtis. Tiesiog jos yra niekinės. Ir todėl reikėjo pasirinkti tinkamą priemonę. Žinoma, rekomendacijos yra pakankamai švelna, švelni priemonė. Tačiau klausimas štai koks. Ar dabar metu, kai nėra komercinės hidrovandenilių uh, žvalgybos ir gavybos, ar reikalinga kokia nors griežtesnė teisinė priemonė. Aš manau, kad ji būtų neproporcingas žingsnis. Papildomai pasakysiu, kad mes galime susidurti su teisinių priemonių problema apskritai. Jeigu imsimės reglamento ar direktyvos, tai galime susidurti su neatiktimi iš tikrųjų ne visada tinkamai šitie teisės instrumentai, teisės priemonės yra įgyveninamos, tuomet galbūt reikės kreiptis į teismą, apskundžiant valstybės narės, aktyves valstybės narės, kurios dirba šioje srityje, kadangi jos netitiks direktyvos nuostatoms dėl aplikosoginio poveikio. Taigi mes e, turime atsižvelgti, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas ir rekomendacijose yra kalbama apie tai, koks teisės aktas yra tiesiogiai susijęs su hidrovandenėliais ir kokia teksto dalis tiesiogiai yra taikoma. Gerimo vandens direktyva, taip pat vandens direktyvos turėtų būti taikomas tuo metu, jeigu būtų atliekama, vykdoma nekomercinė angliavandeninių gavyba. Taigi iš šios klausimus reikia atsakyti. Be kita ko, pasakysiu, kad praėjusią savaitę mes paskelbėme valstybių narių atsakymus. Į prašymus pateikti informaciją, kadangi valstybės narės kiekvienais metais turi pateikti savo informaciją, ataskaitas, 26 valstybės tą padaro, padarė. Mes turime objektyviai įvertinti situaciją ir kita vertus galbūt šiuo būdu mes užtikrinsime skaidrumą, žinodami, ką valstybės veikia ir kaip jos tai daro ir žinoma, mes siekiame užtikrinti, kad teisės aktai būtų aiškinami taip, kaip mes tikimės ir kad nekiltų kokios abejonių. Tai žinoma, tuo skaidrumo neužtikrinsime. Mes esame numatę imtis kai kurių veiksmų trans, skaidrumo užtikrinimo srityje. Aš jau kalbėjau apie interaktyvų žemėlapį ir jis galėtų būti aktyva priemonė, kad nuspaudus tam tikrą mygtuką būtų galima konstatuoti, kur yra grėžinys, kas išdavė leidimą, kas eksploatuoja šitą grėžinį ir kokias cheminės medžiagos yra naudojamos. Ir visa ta informacija būtų skelbiama viešai. Mes e, išbandėme jau, išbandysime šitą sistemą, šitą žemėlapį, tikiuosi, vasarą ir pamatysime išsame informaciją, paskelbdami ją ir gyventojams apie tai, kas vykdoma tam tikroje teritorijoje. Dėl ardymo apibrėžimo. Mes puikiai suprantame, kad rekomendacijos yra taikomos e, anglio vandeniliams, e, visų pirma, skalūnų dujoms. Mes pateikime apibriežti, kas yra hidraulinis ardymas. Pirmiausia, turime omenyje ardymą naudojant vandenį, tačiau ir cheminės medžiagas, kurios kartais yra naudojamos. Be to, reikia vadovautis mūsų manimų ryč reglamentu, kad būtų žinoma, kokios sudėties cheminės medžiagos yra naudojamos ardymo procesų metu. Jeigu reglamentas yra per daug siauras, o taip gali atsitikti, tai mes galime tikėtis, kad valstybės narės taikys rekomendacijas ir elgsis tų rekomendacijų dvasia. Tam reikalingas dialogas kartu su valstybėmis narėmis, būtina išsiaiškinti detalės šių rekomendacijų įgyvenimo detalės, tai darysime remdamiesi ataskaitomis ir, žinoma, teiksime kitus patarimus valstybėms narėms, tai darysime nuolat, tačiau mes turime pirmiausia gauti išsamą informaciją apie tai, kas vyksta konkrečioje valstybėje, konkrečioje teritorijoje, kad galėtume galvoti apie teisėkuros arba neteisėkurinės priemonės. Pirmiausia, mes turime išnaudoti visas priemonės, tai yra mm, imtis dialogo su valstybės narėmis ir šitas tas skaidrumo priemonė turi suteikti galimybę išsiaiškinti, kas vyksta valstybėse narėse. Ir Labai svarbu gauti aiškinamuosius dokumentus, pateikiant klausimus ir atsakymus dėl to, kaip yra aiškinamas Europos teisės aktas, o tik tai po to jau galėtume kitaip vertinti situaciją. Taigi tokie būtų mano atsakymai. Ačiū. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo, ar tai yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl ekologinio ženklo EMAS reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos. Ir vėl kreipiuosi į komisijos atstovą. Prašau. Ačiū. Kai planavote e, šią posėdžio dalį, tai tikėjausi kad iki šios dienos jau būsime pabaigę visų priemonių e, peržiūrą. Deja, neįstengėme to pabaigti, bet jau e, baigėme renkti reglamentavimo kokybės ataskaitą. Čia kolegos, kurie dirba prie EMAS, bet dėje negalėjome per tą trumpą laiką pabaigti šio dokumento. E, žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra numatyta, kad komisija turi parengti e, reglamentavimo kokybės vertinimą ir komisija prisėmė šią užduotį ir mes e, suprantame atsakomybę, prisimame atsakomybę dėl to, kad išvados vėluoja. Ir kaip jau minėjau, tikimės, kad uh, E, šį semestrą baigsime darbą. Vertinime, vertinimą turėtų sudaryti du dokumentai, tai analizė, dabartinės situacijos analizė, e, kas mums e, pavyksta, kas ne, kur pasiekėme sėkmės, kur yra trūkumai. Ir taip pat šioje ataskaitoje bus pateiktos mintys, kaip būtų galima dirbti ateityje. Remsimės tradiciniais penkiais kriterijais - tai efektyvumas, sanglauda, europinė vertė. Manau, kad jau dabar žinome, kai kuriuos sunkumus ir vienas iš tų sunkumų yra atnaujinimas, e, įsisavinimas panaudojimas ir tų priemonių panaudojimas yra per mažas, kad būtų galima padaryti įtaką. Taigi turime pagalvoti, kaip skatinti naudotis šiomis priemonėmis. Ir turime nutarti, ką galime dar padaryti, kad tos priemonės būtų dažniau naudojamos, kad jas naudotų ir viešosios administracijos, ir įmonės. Aš e, kol kas tiek. Jau turime preliminarės išvadas, bet dar nenorėčiau jų viešinti. Gal vėliau galėtume aptarti šį klausimą, ypač po to, kai aptarsime jį su valstybėmis narėmis ir kai sužinosime, kiek pačios valstybės narės yra pasirengusios skatinti tų priemonių naudojimą ir tada žinosime, koks stiprus mūsų potencialas. Ačiū. Gal būtų norinčių kalbėti šį temą? Ponas Ekart. Tik norėčiau paklausti, kodėl taip vėluojate, nes man neaišku, nes jau seniai buvo pažadėta, po to buvo pažadėta pateikti dokumentą per pirmąjį šių metų trimestrą, dabar jau baigėsi uh, balandis jūs sakėte, kad turite aptarti su valstybėmis narėmis, bet jau e, taryboje šis dokumentas buvo svarstomas gruodžio mėnesį ir buvo sakoma, kad ši priemonė tai yra viena iš sėkmingiausių iniciatyvų ir komercinė ir aplinkos sauginė prasme. Na, tikrai labai aiškiai pasakyta. Taip pat, e, kaip supratau, komisija norėjo dar sustiprinti veiksmingumą pasitelkdama žiedinės ekonomikos nuostatas, o dabar atrodo šis klausimas tarsi kabo ore ir tuo kuriama labai daug neiškumo ir nesuprantu, kodėl taip ilgai užtrunkama, ypatingai, kai tiek daug signalų yra pateikta ir iš parlamento, ir iš įmonių, nevyriausybinių organizacijų. Kodėl taip ilgai užtrunkama, kodėl dėlsama, kokios priežastys, gal galėtumėte konkrečiau jas pakomentuoti, nes tikrai labai erzina tas vėlavimas. Ačiū. Ačiū, ponas Padičiniai. Ačiū. Mes norėtume sužinoti, kokios yra eko ženklinimo išvados dėl poveikio vertinimo. Labai sunku jį pasitelkti, kad suprastume tikrą naudą, bet pritartume bet kokiai iniciatyvai, kuri būtų naudota vartotojams dėl 30 sertifikuotų produktų, atsižvelgiant jų gyvavimo ciklą, ypač turint galvoje jų poveikį aplinkai. Ir tai, kad įmonės pačios galėtų reklamuotis ir tapti konkurencingesnėmis. Ir tas ekologinis ženklas, ar jis iš tikrųjų padeda mums, ar kaip tik kelia sumaištį. Nes į ženklinimą bus įtraukta ir kita informacija. Ačiū, ponė Daly. Ačiū, pirmininkė. Kartais man susidaro įspūdį, kad tai yra užburtas ratas. Kuo ilgiau užtrunkama parengti viską, tuo mažiau domimasi tuo. E, tarsi tai supratau ir iš komisijos paaiškinimo, nes jeigu jums sunku įsisavinti tas priemonės, tai suprantama e, mažesnis jų poveikis, bet kuo ilgiau užtrunkoma, tuo ilgiau lauksime rezultatų. Todėl pritariu tam, kad reikalingos tokios priemonės, kurios padėtų pasiekti greitų rezultatų, kad nebūtų atsiliekama. Uh, E, komisija stengsis populiarinti šias priemonės. Taip, suprantu, kad jūs esate pradinėme etape, tačiau mums būtų labai svarbu suprasti tai ir žinoti, su kokiomis priemonėmis ketinate dirbti, ties kuriomis rytimis norėtumėte susitelkti, nes parlamentas tuo met irgi žinos e, komisijos darbo kryptis ir galės prisidėti prie šio darbo. Pone, pone Konečna, ačiū. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Norėčiau e, pridurti keletą dalykų prie to, ką jau sakė kolegos. Nesuprantu, kodėl komisija nenori daryti to, ko nori ir parlamentas, ir valstybės narės e, aplinkosaugos vadovų taryboje. Buvo svarstoma šis klausimas ir buvo sutarta, kad valstybės narės turi elgtis kitaip. Dabar atrodo komisija yra save izoliavusi. Mes nuolat kalbame apie tai, kad ekologinis ženklas yra ta papildoma priemonė, kuri padeda įgyvendinti privalomas nuostatas ir kuri gali padėti aplinkai, formuodama vartotojų elgesį. Ir dabar atrodo, mums trūksta tik sprendimų, taigi norėčiau sužinoti, kodėl komisija būtent taip dirba. O antra, gal galėtumėte nurodyti terminą. 2015 patikite ataskaitą, 2016 turėjo būti vertinimas, to, tas vertinimas nebuvo atliktas, po to diskusija persikėlė į vadovų tarybą Ir mes vis dar esame tame užburte rate, vis dar kalbame apie tai, visi to nori, mes tai minime e, kiekviename teisėkuros tekste ir to vis dar nėra. Gal galėtumėte pateikti realų terminą, ne tik pažadą. Komisija, prašau. Apibendrinkite. Ačiū, kaip jau minėjau. Iš tikrųjų, e, prireikė daugiau laiko nei manėme. E, dokumentas jau paskutinėme etape, politinėme lygmenyje. E, reikia tik formuluoti išvadas ir manau, kad komisija, komisijos kolegija patvirtins dokumentą, tikėkime, jis labai greitai. Tiesa, kad taryba e, pritarė dokumentams, bet gal reikėtų šiek tiek kritiškai tai vertinti, nes jeigu ministrai pasisakė už šias dvi priemonės, tai kaip e, yra toks nedidelis emas e, registravimasis ir tiek toks nedidelis produktų panaudojimas. Mums reikėtų labai sąžiningai patiems užduoti šį klausimą. 20 milijonų ES įmonių, iš 20 milijonų tai 4, 4, 4 tūkstančiai įmonių užsiregistravo EMAS. Ar tai galima vadinti sėkmės istorija, nežinau. E, kad galėtume tai laikyti sėkme, tai turime užtikrinti kad bent 20 procentų įmonių užregistruos savo geriausius e, gaminius arba pagal vieną arba pagal kitą sistemą. Tai vadinčiau sėkme. Todėl turime e, labai sąžiningai panagrinėti situaciją, kodėl ji yra tokia, kodėl ji netokia, kokios tikėjomės ir ką galime padaryti, kad geriau paskatintume šį procesą. Taip turime tam tikrų minčių. Uh, ir e, iš kokybės vertinimo išvadose tai atsispindės. Viena iš minčių yra pasinaudoti EMAS schema kaip reglamentavimo priemonė įmonėms. Pavyzdžiui, jeigu užsiregistruoja EMAS, reiškia įmonė taiko labai griežtus aplinkosauginius reikalavimus ir apie tai praneša, tai yra vieša informacija. Ir jeigu įmonė tai padaro, tai tuo met galbūt įmonė, įmonė galima atleisti nuo kitų aplinkos auginių ataskaitų teikimo ir gal tokiu būdu tai būtų paskata įmonė užsiregistruoti EMAS. Turime pavyzdžių kai kuriuose valstybėse naryse, kurios tai daro labai, nedaug valstybių tai daro, bet visgi, taigi ten, kur tai vyksta, ten įmonės registruojasi. Kai kuriuose e, valstybėse naryse netgi kai kurie regionai užsiregistruoja. Ir tokiu būdu mes galėsime paskatinti ir kitus naudoti šiomis sistemomis, kad būtų galima e, užtikrinti geresnį registravimąsi. Tai būtų naudinga ir įmonėms ir aplinkai tuo pačiu. Kokybės vertinimas nepanacėja. Reglamentai yra, jie yra įgyvendinami, mes turime kriterijus, yra numatyti kriterijai produktams, yra referenciniai dokumentai skirti EMAS Ir jeigu įmonės arba valstybės administracijos nori naudotis tuo, tai viskas yra. Taigi kokybės vertinimas arba kokybės vertinimo nebuvimas netrukdo įmonėms ar administracijoms ar valstybinėms įstaigoms naudoti šiomis priemonėmis. O mes, atlikdami kokybės vertinimą, norime patobulinti tai ir pagalvoti, kaip galime pagerinti situaciją, kuri mūsų nuomonė nėra patenkinama dėl galimos painiavos ypatingai dėl ekologinio ženkli, ženklo, dėl tos įvairios, įvairaus pobūdžio informacijos. Taip yra tam tikrų problemų, kurias reikia spręsti, bet e, svarbu yra informacija susijusi ne su vienu produktu, bet daug įvairiausių e, ženklų, kurie painioja vartotojus. Uh, galėtume suskaičiuoti nuo 500 iki 1000 įvairiausių ženklinimų, ekologinių ženklinimų, kurie nėra trečiosios šalies patvirtinti, kurie, kurių institucijos netikrina. Ir tai iš tikrųjų painioja vartotojus ir tai menkina pasitikėjimą ženklais. Uh, Taigi manome, kad šis ekologinis ženklas galėtų padėti išspręsti šią problemą, bet tik tuo atveju, jeigu ekologinių ženklų bus pakankamai naudojamas, jeigu jis bus taikomas daugeliu gaminių, o ne labai nedideliam jų kiekiui. Turime 39 tūkstančius produktų, kurie yra ženkli, paženklinti e, ekologinių ženklų iš turbūt milijono. Taigi tai yra tam tikra sėkmė, bet turime būti savo sąžiningi ir rasti gerus sprendimus. Būtent todėl tai e, užtrunka ilgiau nei planuota, nei buvo tikėtasi. Bet norime viską atlikti teisingai, nes šios priemonės iš tikrųjų turi didžiulį potencialą, jeigu jos bus tinkamai skatinamos ir jeigu bus tinkamai naudojamos gerais tikslais. Žiedinė ekonomika ir yra vienas iš tų gerųjų tikslų. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra keistimasis nuomonėmis e, su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru dėl Zika viruso protrukio ir jo poveikio Europos Sąjungoje. Ir žodį suteikiu daktarui gydytojui Andrėja Amon. Jis yra direktorius. Ji yra direktorė. Ačiū, labas rytas. Man labai malonu čia dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti mūsų darbą kovojant su Zika. Zika virusas nėra naujas ir mūsų organizacija stebi šitą lygą nuo 2009 metais. Amerikoje buvo pastebėtas šit, Zika protrukis 2015 metų pradžioje Ir nuo 15 metų lapkričio mėnesį Brazilijos sveikatos ministras paskelbė ypatingą sveikatos apsaugos padėtį, kadangi gimė vaikai su mikrocefalija. Ir šitas virusas tiesiog pažeidžia centrinę nervų sistemą. 13-14 metais paaiškėjo, kad e, archipelagė buvo pastebėtas ypatingas e, Zikos protrukis. 14 metų mūsų organizacija pradžioje pateikė informaciją apie Ziką ir taip pat apie imuninės sistemos pažeidimus Prancūzijos Polinezijoje. Ir po to buvo paskelbta Zika viruso epidemija. 16 metų vasario 1 dieną pasaulinė sveikatos organizacija informavo apie cefalijos e, atvejus ir BPU e, e, paskelbė, kad yra susidariusi kritinė situacija ir ragino komisiją valstybės narės, narės ir e, ragino atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą. Labai svarbu keistis informaciją, atverti komunikacijos e, kanalus, bendradarbiauti su pasaulio e, sveikatos organizacija, taip pat Panamerikos sveikatos apsaugos organizacijomis jungt jungtinių tautų ABPO e operacinėme centre yra dabar numatyta pareigybė, kuri užtikrina ryšius ir taip pat yra numatyti konkretus planai, kad būtų galima imtis konkrečių priemonių siekiant įveikti tam tikrus vektorius, siekime bendradarbiauti įtraukiant visuomenę kad būtų galima kovoti su zika sukeliančių virusų um, uodų uh, vektoriais. Pasaulinės sveikatos organizacijos uh, generalinis direktorius praėjusiu metu lakučio mėnesį teigia, kad uh, mūsų organizacija ir toliau aktyviai stebės situaciją, imsis uh, E, apsaugos priemonių, ypač tose šalyse, kuriuose kyla zika virus grėsmė. Dabar yra 17 metais prieš balandžio mėnesį, prieš keletą savaičių buvo pateikta e, aktualiausia informacija apie zika viruso protrūkį. Ten yra kalbama apie ES kylančias grėsmės, grėsmės visam pasauliu ir apie tai, kokia grėsmė iš kitų šalių tenka ES, yra raginama tarptautiniu mestu bedradabiauti. O dabar suteiksiu žodį Euri Seller, kuri, kon, kuris konkrečiai dirba epidemiologinės situacijos stebėjimo srityje. Uh, Ačiū už galimybę pateikti Jums naują informaciją. Ziko viruso sukeliama lyga nėra nauja lyga. Ji tai pasitaiko Afrikoje, Azijoje, tačiau dažniausiai tai buvo davo mm, ne sunki lyga, pasireiškinti išberimu. Ir kalbant apie daugumą tų e, viktorinių lygų, jos yra asimptomatiškos. Tačiau po tų įvykių Prancūzijos Polinezijoje, Brazilijoje ir pasklido po Amerikas atsirado rimtų formų nustatytų, identifikuotų 15 metais, tačiau ryšio su Ziko viruso infekcija iš pradžių nebuvo. Guillain-Barré sindromas ir neurologinis sutrikimas, kuris pastebėtas Prancūzijos Polinezijoje 13-14 metais ir po to Amerikos žemynas vėliau ir taip pat Azijoje buvo tokių atvejų taip pat. Tačiau didžiausia grėsmė yra kongenitalinis sindromas sukeliamas Zika viruso, kuris pirmą kartą buvo nustatytas 15 metų lapkričio mėnesį Brazilijos šiaurės rytuose, kai kuriuose valstijose. Ir e, tai sukėlė didžiulį nerimą. Ir visame pasaulyje buvo vykdoma mobilizacija kovoti su šiomis grėsmėmis. Na ir svarbiausia yra tai, kad kai yra Zika lygos proveržis, e, tuo met pat metu e, virš 300 kartų daugiau gimsta vaikų su mikrocefalijos požymiais. Taigi tai yra svarbu. Kitas svarbus dalykas yra, kad yra rimtų iššūkius, nes, nes šis susirgymas yra gana švelnus ir e, kyla problemų diagnozuojančią šį susirgymą. Taip pat e, ši lyga gali būti perdoma lytiniu keliu, 2011 metais buvo pranešta tik tai keletas kartų, keletą kartų Europoje ir Amerikoje. Visą tai pasirodė e, praėjus trims savaitėms, e, kai buvo perdodamas susirgymas vyrų moteriams. Na ir virusas gali būti aptinkamas sėkloje iki trijų savaičių po simptomų pasirodymo. O geno, viruso genomas gali būti aptinkamas ilgiau kaip šešis mėnesius. Taigi, ar tas pavojus perduoti lygą slypnių kelių galioja šešis mėnesius, tai buvo klausimas, reikėjo jį spręsti. Tačiau svarbiausia preventinė priemonė dėl šios grėsmės yra apsaugoti vaisių ir šias moteris ar moteris, kurios nori pastoti. Ir unikaliausias būdas yra taikyti saugus seksą. Tai yra labai ribojanti priemonė, tai yra taikyti šešių mėnesių apribojimus vyrams po susirimo su susirgymu Kalbant apie dabartinę epidemiologinę situaciją, tai šiuo metu e, Zika epidemija slūksta. Jeigu pažiūrėsite į šį grafiką Kolumbijos atveju, nuo sausio pirmos dienų yra tik 300 įtariamų atvejų ir 5 patvirtinti atvejai iki 12 savaitės. Karibų, Karibų jūros baseine, Martiniko, Gvadelupoje nėra naujų e, atvejų paskutinius tris mėnesius, Argentinoje keli atvejai pasitaikė vasario mėnesį. Afrikoje vienkartiniai atvejai pasitaikė Angoloje, Azijoje, taip pat keletas atvejų Singapūro, Tailande, Filipinuose, o Ramiojo vandenino baseine nėra tokių atvejų. Taigi protrukio banga slūksta, nežinome, kas bus, kai vėl prasidės uodų dauginimuose sezonas, pavyzdžiui, Karibose, tačiau manome, kad tokio protrukio nebus kaip praėjusiais metais. Toliau, kalbant apie Europą, mes prašome valstybės narės pranešti apie keliaujančius, grįžtančius iš paveiktų regionų ir pabandyti įvertinti, ar yra viruso pasklidimo rizika Europoje. 2016 metais, čia matome žemėlapį ir čia matome, kad vienas iš vektorių, kuris e, gali perduoti šį virusą, tai yra Edes albopiktus, e, kuris plinta tam tikrose vietovėse. Praėjusiais metais pranešta apie 2000 atvejų, 1000, 1000 atvejų e, iš tų vietovių, kur paplitęs tas uodas. Dauguma šiuo atveju pastaikė Liepos spalio mėnesiais, kuomet uodai yra aktyvus. Taigi čia yra tinkamos klimatinės sąlygos lygos perdavimui, tačiau nėra vietinio Zika viruso perdavimo. Dabar toliau kalbant apie grėsmės keliaujantiems žmonėms. Pasaulio e, sveikatos organizacija kartu su mumis pasiūlėme šalių klasifikaciją, surinkę informaciją iš viso pasaulio ir siūlome kategorizuoti įvairius regionus pagal lygos perdavimą nuo 2015 metų, kuomet virusas pasakė Amerikas. Matome salas e, šritis e, nu, e, nuspalintas geltonai, kur yra istoriškai praeitie pasveikę Zika virusą ir taip pat zonos nuspalintos tamsia pilka spalva, kurios laikomas potencialiomis teritorijomis Zikos viruso paplitimui, tačiau informacijos realios apie tai nėra. O šviesiai pil, pilti regionai yra regionai, kur e, uodo, kuris perneša dangę ar kitas lygas e, gyvenamos vietovės. Taigi tokia klasifikacija, mes taip pat turime regioninius žemėlapius, kurie E, išdėst parodo tą šalių klasifikaciją. Pavyzdžiui, čia matome, kalbant apie Aziją, yra tik vienkartinių atvejų, bet yra vietų, kur virusas egzistavo jau seniau, o Karibų e, jūros baseine taip pat e, nurodytos panašios teritorijos. Toliau prevencija ir kontrolė ką galima daryti, kad būtų galima užkirsti kelią šiai lygai. Nėra, kaip žinome, jokio gydimo. Negalime užkirsti kelio lygos perdavimui iš placentos į vaisiui. Taigi vienintelis e, būdas yra taikyti individualias e, apsaugos priemonės, e, pavyzdžiui, panaudojant drabužius ar, ar E, atbaidimo priemonės, bet tai yra sudėtinga tropinėse vietovėse. Taip pat e, saugaus sekso praktika taip pat e, gali apsaugoti nuo užkretimo moterų. Kontrolės prasme taip pat reikia naikinti tuos uodus, kurių yra įvairiose vietovėse yra atsparus biocidams. Taigi sudėtinga šios uodų rušis kontroliuoti. E, biocidus reikia naudoti ne tik tai taikant juos e, saugusiems sodams ar e, larvam, larvams, bet taip pat ir bendrovinių pastangomis siekti taikyti priemonės jų uh, e, uh, e, dauginimas vietovėse. Dėl vakcinos tikimasi, kad vakcina bus sukurta 20 e, metais. Kaip žinote, yra keletas ES finansuojamų projektų, kuriant šią vakciną. Na ir aišku, dėlis vėlavimas prieš pradedant e, taikyti, e, vykdyti šios mokslinius projektus, e, taip pat buvo per ilgas. Ir per ilgas tokiai kritiniai situacijai kaip šiuo atveju. Taigi, pabaigai pasakysiu, kad Ziko sukeliama lyga yra nesunki, atsiradusi naujose regionuose ir tapo trukmės kontrolės objektų. Ši vektorinė lyga yra pernešama invazinių e, uodų ir tai e, yra su, sukelia didėjantį nerimą, nes yra ribotų priemonių prevencijai ir kontroliai. Todėl svarbu, svarbu suprasti šios e, lygos svarbą ir turėti priemonės tuos patogenus aptikti labai anksti Taip pat būtina koordinuoti valstybinarių veiksmų, taip pat koordinuoti tarptautinių agentūrų e, veiksmus ir keistis duomenimis, kad būtų galima įvertinti, kaip galima geriau situaciją. Na ir svarbiausia, daugiausia dėmesio reikia skirti, kaip sakė kolegė, daugiau dėmesio skirti stebėjimui ir būti pasirengusiems. Ačiū. Thank you and, uh... Ačiū. Toliau žodis poniai Konečnai, ji yra kontaktinis asmuo su SCDC. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šiai agentūrai už puikiai atliktą darbą šioje srityje. Esu įsitikinusi, kad Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro patirtis ir darbas ne tik susijęs su Zika virusu yra labai svarbus visiems Europos piliečiams. Bendradarbiavimas tarp skirtingų ES agentūrų po Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro skiečių turi būti stiprinamas, bet ir svarbu užtikrinti, kad ECDC taptų labai svarbus centras e, Skiepijimas, mano nuomonė, yra galimas sprendimas ateityje, kad būtų išvengta šių epidemijų. Vakcinų sukūrimas galėtų apsaugoti mus nuo tokių mirtinų pavojų. Ta pati matome ir ebolos atveju, nes moksliniai tyrimai leido sukurti vakcinas, Todėl tikiuosi, kad ir dėl Zikos viruso bus e, elgiamasi panašiai ir tikiuosi, kad Europos parlamentas šiuo atžvilgiu rems Europos lygų kontrolės ir prevencijos centrą. Jis e, dirba Europoje, turi pakankamai kvalifikuotų darbuotojų juk nenorėtume, kad situacija pasikartotų Ir labai svarbu turėti agentūrą, kurią galime pasitikėti. ECDC įrodė savo kompetenciją ir norėčiau dar kartą padėkoti visiems šio centro darbuotojams, e, kurie dirba kovodami su šia lyga, nes jų darbas yra naudingas visoms valstybėms narėms. Gal būtų galima surasti tokių priemonių, su kurių pagalba ekspertai galėtų imtis veiksmų dar greičiau, bet jau ir dabar tikrai džiaugiuosi šio centro darbo ir dėkoju visiems specialistams. Ačiū, panas Donan. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū ECDS atstovams už jų rizikos keliamos Ziko virusos pristatymą. Rizika Europai nėra menka ne tik dėl keliavimo į rizikos zonas, bet ir dėl kai kurių užjūro teritorijų. Pasaulio sveikatos organizacija Polinezija e, įvardė kaip trečios kategorijos teritoriją, tačiau kitose teritorijose Gvadianoje, Martinikoje, Gvadelupoje yra Nenulinė galimybė e, užsikrėsti šią lygą. Martinikoje, pavyzdžiui, 16 metais ši rizika buvo gana svarbi. Taigi, ar numatomete kokį nors sistemingų veiksmų dėl šių teritorijų? Mrs. Daly. Ačiū, ponė Daly. Ačiū, pirmininkė. Visai neseniai sužinojau apie pasaulinę iniciatyvą, e, su kurios pagalba buvo pranešama apie uodų nešiojamas ligas. E, ir buvo sutarta vis, visoms šalims, mokslininkams dirbti kartu E, aiškinantis lygas ir uodų rūšis, kurios sukelia tam tikras lygas, kad būtų galima padėti ir sveikatos priežiūros specialistams ir gyventojams valdyti su to susijusią riziką. Aš norėjau paklausti, ar ECDC galėtų patvirtinti, kad tokia iniciatyva yra ir kokia koks būtų požiūris dėl e, vadinamosios iniciatyvos Citizen Science, kovojant su šio viruso paplitimu. Ir ar e, yra noro paremti piliečių mokslo iniciatyvą, e, aiškinantis apie šias suodų rūšis ir įgyvendinant piliečių mokslo programą. Ačiū, ponia Hosling. Ačiū, kad pateikėte aktualią informaciją, tačiau man visiškai neaišku, ar po to, kai šita tema dingo iš žiniasklaidos priemonių kaip aktuali tema, ar tiesiog imame tam tikros, imame minutės pertraukėlę, ar iš tikrųjų šita lyga yra tokia neskausminga. Jeigu mes teiksime, kad dabar šitą problemą šiek tiek sušvelninome, ar kita vertus iškilus kitos epidemijos grėsmiai jau bus kaip nors pasiruošta. O gal problema apskritai nėra tokia didelė ir mes apskritai nežinome, kaip, kuo ji pavirs artimiausių metų po to, kai susidūrėme Brazilijoje su šito viruso protrukiu. Tai žinome, kad chemikalais buvo bandoma išnaikinti uodus, tačiau paaiškėjo, kad šitie uodai yra atsparus biocidams ir kitoms cheminėms medžiagoms. Todėl nežinia, ar verta toliau skatinti šitas priemonės, ar jas reikia uh, naudoti toliau, kadangi didinami biocidų naudojimą mes stipriname atsparumą. Europos parlamente anuomet mes kalbėjome tai, kad reikia teikti paramą toms valstybėms, kurios susidūrė su šiuo virusu, tačiau neaišku, ką ES nuveikė, remdama šias valstybės ir kurdama e, ant, e, vaistus kurie galėtų įveikti šitą virusą. Dabar ponė Amon atsakys į klausimus. Ačiū už klausimus, aš atsakysiu juos, o po to kolega prates mano atsakymus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už tai, kad jūs gerai įvertinote mūsų darbą. Mums labai svarbu žinoti, kad tai, ką mes darome, yra naudinga, prasminga Ir labai svarbu, kad mūsų veiksmai padeda imtis priemonių veiksmų kitose valstybėse. Aš nenorėčiau e, kalbėti apie e, testavimo klausimus. Such testing, but I will leave this then also for, for EV to... Uh, um... Donorystės uh, E, kraudonorystės klausimus, dėl paramos teikiamos organizacijoms. Mums mes galime teikti paramą tik tai po to, kai atrenkame paraiškas, kai yra atliekamas e, pir... pirkimai. Mes galime remti organizacijas, kad jos galėtų veiksmingai atlikti savo darbą, tačiau pirmiausia, žinoma, mes kviečiame pateikti paraiškas. O dabar kolega Evija. Aš atsakysiu į klausimus. Dėl e, Ziko viruso galimybės e, užkrėsti žmonės. Polinezijoje 13-16 metais buvo įdėktas kraujo testavimo būdas. Taip pat šitas būdas buvo įdėktas ir kitose mm, teritorijose, užjo teritorijose, Martinikoje, Guadalupoje, Zika viruso protrukio metu. Tačiau svarbiausia ES lygių vykdyti vieningą politiką. Dabar yra peržiūramos gairės susijusios su Zika ir panašiomis lygomis. Yra rekomenduojama E, atsižvelgti į epidemiologinę situaciją, vykdant epidemiologinį stebėseną ir įvertinant, ar yra koks nors poreikis e, ir atsižvelgiant į užkrėtimo grėsmės lygį. Taigi šitos gairės dabar yra peržiūriamos ir kitą mėnesį jos turės būti pristatytos visuomeniai dėl visuomenės įtraukimo atliekant moskitų stebėseną. Mūsų organizacijoje sukūrėme e, atitinkamą e, e, tinklą, oftalmologų tinklą, kurie padeda stebėti įvairių vektorių paplitimą, be kita ko įtraukiant ir uh, uodus. Labai svarbu stebėti zikos e, protrukį ten, kur labiausiai paplitę yra tos rūšės uodai, kadangi šitie uodai yra pats tinkamiausias zikos e, lygos vektorius. E, zikai ne kiekvienas vektorius yra palankus. Tas pats pasakyta na, ir uh, kitus uh, vektorius. Oftalmologai žino, kad yra imtasi iniciatyvų, pavyzdžiui, kaip uh, globalus moskito, kovos su moskitų alijansas šitas tinklas leidžia išsiaiškinti, ar šita lyga plinta dėl moskitų. Ir tą stebėsiną reikia atlikti keletą mėnesių metų iš eilės. Vieno kito vertinimo nepakanka, reikia tiesiog įvertinti moskitų paplitimą. Taigi mes e, e, naudojame šito tinklą, tačiau oftalmologai yra sukūrę pakankamai daug panašių tinklų mūsų organizacijos kontekste. Šiuo metu Zika tarsi dingo iš žiniasklaidos antraščių, tačiau vis dėlto kai kuriuose bendruomenėse, pavyzdžiui, Brazilijoje, Šiaurės Amerikoje, jaučiame šitos lygos pasiekmes. Be kita ko ir Afrikoje susidūrėme su šiuo virusu. Ir tai yra tam tikras signalas mums. Moskitas kitas perneša šitą e, virusą labai specifiškai. Pavyzdžiui, Brazilijoje 40 km nuo mm, Rio de Janeiro buvo pastebėtas šitas e, moskitas ir todėl iššūkiai išlieka ir mes turime stebėti įvairius vektorius, taip pat vektorius, kurie yra susiję su gyvūnais ir žmonėmis ir labai svarbu teikti tinkamą informaciją konkrečiai valstybei. Kitas dalykas e, - vektorių atsparumas cheminėms medžiagoms. Tai didžiausia problema keliantis klausimas. Ir svarbu e, bus ta informacija, kuri bus paskelbta kitą mėnesį pasaulio sveikatos organizacijos kontekste. Yra įvairiausių iniciatyvų, mes dirbame su pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis organizacijomis dėl vakcinos. Vakcina turėtų būti tikslinga ir ji turėtų būti skiriama jaunoms moteroms. Žinoma, mes turime bendradarbiauti ir su tomis bendrovėmis, kurios kurs tą vakciną. Dėkuoju Jums visiems už šią diskusiją. Tai buvo paskutinis mūsų šio ryto darbo tvarkės klausimas. Susitiksime trečią valandą po pietų.